Good afternoon, ladies and gentlemen. Sveiki, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti mūsų komiteto posėdį. Nedaug mūsų yra, tačiau tikiuosi kolegų daugiau vėliau ateis. Ir džiaugiuosi, kad ir e, vyrų parlamento narių jau yra salėje, nes pradžioje galvoju, kad reikia sakyti laba diena, gerbiamos ponės. Pirmiausia, reikėtų patvirtinti mums darbo tvarkę, ar kas nors norėtų ką nors pasakyti ponai. Ne, tuomet galime darbo tvarkės projektą patvirtinti. Kitas klausimas. Pirmininkės pranešimai. Keletą norėčiau pranešimų jums pasakyti, pasidalyti informaciją. Pirmiausiai, Noriu pasakyti, kad kartu su ponu Vanistelrojumi ir pone Vestfal Virželio 8-9 dieną dalyvavome neformaliame sanglaudos politikos ministrų posėdėje Valetoje. Maltai pirmininkaujant Europos Sąjungai pagrindinė tema diskusijų buvo veiksmingesnis komunikavimas su piliečiais apie sanglaudos politikos filosofiją ir pasiekimus. Mes turėjome galimybę išklausyti valstybių narių poziciją apie sanglaudos politikos ateitį ir norėčiau Jums pasakyti, kad visos valstybės narės remia sanglaudos politikos e, plėtrą ateityje. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas e, yra dvi grupės valstybių narių. Viena remia lankstumą sąnglaudos politikos ateityje ir galimybę e, sureaguoti į problemas, kurios kyla kasdien Europos Sąjungoje. E, turiu galvoje migraciją, pabėgėlių krizę ir panašiai yra e, kita grupė valstybių narių, kurios norėtų, kad sąjungos politika išliktų tokia, kaip šiuo metu yra. Kitas, e, kita problema, su kuria susiduria valstybės narės, yra įvairovė ir galimas skirtumų darimas tarp valstybių narių sanglaudos politikoje ateityje dėl audito procedūrų, dėl galimybių priartėti labiau prie piliečių. Dabar išreikštos skirtingos, dabar reiškiamas skirtingos nuomonės. Uh, apie tai, bet aišku, kad regionams reikia sanglaudos politikos, mums reikia sanglaudos politikos, mes suprantame, kiek daug problemų ES ir turime siekti, kad sanglaudos politikos rezultatai būtų arčiau piliečių. Reikia taip pat aiškinti jiems, ką mes galime pasiekti įgyvendindami sanglaudos politiką. Tokio, tokia pagrindinė informacija apie susitikimą Maltoje. Mes kalbėjome iškart po komisijos narys Kretsų pasisakymo, pristatėme mūsų komiteto nu, poziciją. E, ji buvo e, paaiškina remiantis pranešimu apie esminius elementus ateities, ateities anglodos politikoje. Mes E, tikrai sulaukėme nemažo dėmesio iš kai kurių valstybių narių delegacijų. E, buvo nustebę atstovų valstybių narių, kad mes tikrai labai akcentuojame sanglaudos politiką. Antras pranešimas - neįlinis e, pirminin, komiteto pirmininkų suėgos posėdis. Tai buvo išvažiuojamasis posėdis, susitikome labai gražioje pilyje už Briuselio, tačiau neturėjome galimybės pasidžiaugti aplinką, kadangi labai e, daug laiko skiriame diskusijoms. Du pagrindiniai dalykai buvo numatyti diskusijoms per šį posėdį. Brexitas, pirmasis klausimas, ponas Barnie pristatė pasirengimą darybų pradžiai ir darybos prasidėjo, kaip žinia, šiandieną. Visų komitetų pirmininkai sureagavo po jo pasisakymo. Mes suprantame, kad ES pozicija yra tokia, jog darybos vyks dviem etapais. Taip pat akcentuojame tai, kad kiekvienas komitetas turėtų savo vaidmenį pagal e, sritis politikos, už kurias atsakingi esame, kad mes galėtume e, savo vaidmenį suvaidinti dėrybų metu. Ponas Barnie išreiškė tvirtą nuomonę ir jai pritarė ponas Ferhofštatas, taip pat ponas Tajanis, būtent, kad dėrybos turi prasidėti nuo piliečių teisų aptarimo, tai reiškia, kad ES piliečiai gyvenantys Junktinėje karalystėje bus svarstomi, bus aptariami jų reikalai ir e, Junktinės karalystės, karalystės e, piliečių klausimai, problemos gyvenančių ES valstybėse narėse. Tai yra pirmoji dėrybų tema, antroji finansiniai susitarimai. E, tai yra labai sudėtingas klausimas, tačiau be sprendimų dėl šių dviejų klausimų nebus e, įmanoma spręsti kitų klausimų, e, iš konkretesnių klausimų per darybas. Ir e, ponas Barnė apie tai kalbėjo, ir kaip sakiau, darybos prasidės šiandieną, ponas Ferhofštatas visiškai palaiko pono Barnė poziciją. Antras klausimas, apie kurį kalbėjome, bendradarbiavimas tarp komitetų, pasirengimas bendradarbiavimui dėl teisėkos ir neteisėkos klausimų. Tai yra, kuris komitetas turi būti paskirtas atsakingu komitetu. 55 taisyklė ir 54 jungtinė, jungtinis komitetų darbas ir asocijuotas, asocijuoti komitetai pagal tas taisyklės bus dirbama. Uh, Mūsų komitetas yra tarsi aukso viduryje, o kai kurie komitetai susiduria su labai dėliu skaičiumi kompetencijų prieštaravimų. Mums tokių problemų dažnai neiškyla ir mes tikrai neturėjome daug problemų dėl to. Nedažnai. Aš e, išsakiau mūsų poziciją. E, mūsų komiteto, būtent, kad mes sieksime išlaikyti savo kompetencijas, bet esame taip pat atvirti, atviri bendradarbiavimui su kitais komitetais, tam, kad būtų galima užtikrinti geresnį pranešimų gyvendinimą. Paminėjau gerus bendarbiavimo pavyzdžius e, su biudžeto komitetu, rengiant ponui Novakovui pranešimą ir AFKO komitetui pranešimą apie e, ateities E, plėtrą ateityje. Ir tie du dalykai buvo pagrindiniai e, per sustikimą. Vakare vyko vakarienė, kreipėsi į mus ponas Tajanis, jis kalbėjo apie tai, kad labai svarbu veiksmingiau bendradarbiauti su, e, dirbti su piliečiais, pristatyti mūsų politiką, taip pat jis kalbėjo apie Romos deklaraciją kuri buvo pasirašyta pažymėti Romos 60, sutarties 60-osiams metėms. Būtent tą jisai norėjo pasakyti per e, mūsų vakarienę tiek pranešimų apie e, mūsų išvažiuojam posėdį. Dar noriu pasakyti, jog šis mėnuo yra labai sudėtingas, turėsime daug darbo. Birželio 26-27 dieną Mūsų dele, komiteto e, delegacija dalyvaus antrajame sanglaudo, septintajame sanglaudos forume. Jį organizuoja komisija kartu su um, ponu Valnisteloj, ponė Kreil ir Vestfal, kalbėsime komiteto vardu. Mes, aš taip pat pirmininkausiu vienam diskusijų raundui. Taip pat Antradienį 29 birželio kalbėsime apie bendrą klausimą dėl e, miesto darbo tvarkės su Koter regionų komiteto komisija. Sekretariatas atsiūs e, jums per ateinančias dienas darbo tvarkę šio klausimo. Tikiuosi, kad tai bus padaryta kaip galima greičiau. Birželio 12-13 dienomis eilinis posėdis mūsų komiteto vyks keisimės nuomonėmis su Estija, kuri perims tarybos pirmininkavimą. E, kaip ir taip pat kalbėsime su komisijos nare Festager apie naujausius valstybės pagalbos principų pakeitimus, taip pat su komisijos nare Karecu su dviem komisijos narėmis ir kalbėsime apie komisijos e, naujausius sprendimus ir planus anglos politikos srityje. Aš e, tuo apsiribosiu, daugiau pranešimų nebus, nes taip labai jau e, daug ką jums pasakiau. Mm, turime daug kitų darbų ir tęsime mūsų darbas, seminaras, kurį surengė B politikos departamentas, Anglos politika klimato kaita. Seminaras buvo uh, e, surinktas mūsų prašymų, siekėme išnagrinėti tai, kaip Anglos politika padeda uh, spręsti klimato kaitos e, srityje prisimtus įsipareigojimus, taip pat kalbėsime apie uh, E, tolesnius darbus, rengiamas savo iniciatyva pranešimas apie miestų ir e, regionų e, vaidmenį įgyvendinant klimato kaitos įsipareigojimus. Pone Valina rengia šį pranešimą. Turite programą seminaro miestų aspektas bus akcentuojamas ir uh, bus kalbama apie mm, sąryšį tarp mūsų veiksmų ir globalios darbotvarkės, gyvenimą miestų, darbo, gyvenimą miestų darbotvarkės, taip pat miestų prisitaikymą prie klimato kaitos ir kitus klausimus. Norėčiau pradėti dirbti pagal seminaro E, darbotvarkė. Pirmasis kalbės Martinas Nesbitas, e, kuris atstovauja Europos aplinkosaugos politikos instituto klimato ir valdymo, e, aplinkos valdymo programai. Prašom, jis pakalbės apie Sangolos politiką ir Paryžiaus tarimą. Labai ačiū pirmininkė. Dėkoju komitetui už galimybę parengti šią ataskaitą ir pristatyti čia šiame seminare. trumpai apibūdinsiu ataskaitos turinį. Ataskaita yra išdėliota prie salės durų, galima pasimti. Iš esmės mes vertinome ankstesnės e, sanglaudos politikos laikotarpio rezultatus nuo 7 iki 13 metų ir veiklos programų pasiekimus. Po to e, analizavome klimato kaitos pagrindus pagal dabartinį programavimo laikotarpį nuo 14-20 metų ir remiantis tomis pamokomis, taip pat mūsų vertinimo, ką, tai reiškia, ką reiškia Paryžiaus susitarimas e, mūsų darbui, išdėstėme prognozes, kas mūsų laukia kitos finansinės perspektyvos metu. Ir pabandysiu pateikti tam tikras išvadas. Taigi tiek įžangai. Turbūt jūsų tai nekiek nestebina, nes yra daug tarptautinių įsipareigojimų prisijimta klimato kaitos prasme, pagrindų konvencija dėl e, klimato kaitos kieto protokolas ir Paryžiaus sustarimas. Tikslas pagal Paryžiaus sustarimą yra sumažinti pasaulio klimato atšilimą iki dviejų laipsnių, o idealiai iki pusantro. Ir, aišku, čia nemankai pabrėžiamas miestų ir nacionalinių institucijų vaidmuo, siekiant didinti pastangas. ES sistema tai yra 20 metų tikslų sistema, taip pat ir 30 metų tikslai, kurie šiuo metu aptariami. Tai yra bent 40 procentų sumažinti šiltnamio dujų išmetimą nuo 1990 metais taip pat snaujančios šaltinių ir energijos taupimo tikslai. Tai yra santykinai neambicingi tikslai, e, viskas kaip įprasta atrodo ir tai turi įtakos ir mūsų daromoms išvadoms dėl ateities veiksmų. Na ir taip. Svarbus veiksmai e, miestuose prisitaikymo ir švelninimo klimato kaitos prasme Bet aišku, tai nereiškia, kad kaimo vietovės neturi su savo vaidmens suvaidinti. Šiek tiek apie tai vėliau. Taigi, sanglaudos politikos patirtis nuo 7 iki 13 metų. Klimato veiksmai daugeliu valdymo institucijų buvo gana nauja investicijų sritis, ypač investuojant į energijos efektyvumą. Ir ta mokymosi kreivė buvo gana stati valdymo institucijams. Taip pat sužinojame, kad klimato srityje ta stebėsena buvo mažiau struktūrizuota, nes e, veiklos programos numato savo tikslus ir e, po to bandoma žiūrėti, kiek buvo išleista pinigų klimato kaitai. Investicijų efektyvumas ne visada būdavo prioritetas valdymo institucijams. Pavyzdžiui, energijos taupimo projektai pademonstravo, kad yra nemažai buvo skiriama subsidijų viešajam sektoriui. O plačiau kalbant apie energijos taupimą, tai 8 e, metų finansinė krizė padarė neigiamą poveikį valstybių programams ir dėl to daugiau dėmesio buvo skirta energijos taupimai. Kai kuriais atvejais regionai naudojo e, dotacijų sistemą. Kai kuriais atvejais tai buvo tinkama, kuomet buvo skiriama lėšų mažų pajamų namų ūkiams. Tačiau mes manome, kad nepakankamai dėmesio buvo skiriama e, subsidijoms ir paskoloms, kas galėjo, būtų galėję padidinti aktyvumo lygį investuojant iš struktūrinių ir sanglaudos fondų. Buvo tam tikros patirties naudojant finansinės priemonės, pavyzdžiui, eksperimentuojant su Jessica programa. Tačiau, kaip minėjau, trūko bendros struktūros e, klimato kaitos srityje. Todėl sunku padaryti kokias nors išvadas apie 7-13 e, metų programavimo laikotarpio poveikį klimato sričiai. Toliau periname prie 14-20 metų laikotarpio. Čia svarbus yra įsipareigojimai 20 procentų ES biudžeto išlaidų skirti pristaigymui prie klimato kaitos ir e, klimato kaitos poveikio švelnimui. Kai kalbame apie regioninius fondus ir kitus, tai padidėjo bendro, bendrų siekių suderinamumas e, kai kalbam apie klimatui svarbius rodiklius. Visgi sunku nustatyti tiksliai, kiek sanglaudos politika prisidėjo prie klimato tikslų sėkimo, nes kai valdymo institucijos mini, kiek staupyta šiltnamą dujų, sunku nuspręsti, su kuo jos tai lygina. Dėl paties proceso, numatant išlaidų prioritetus, Buvo panaudoti tam tikri mechanizmai, partnerystės sustarimai, išankstinės sąlygos ir teminiai tikslų sukūrimas. Du iš jų buvo ypač svarbus klimato kaitai. Tai yra ketvirtoji teminė sritis, tai yra mažai CO2 išmetančios ekonomikos ir penkta tema, tai yra atsparumas klimato kaitai. Taip pat Verta paminėti ir šeštą teminį tikslą, e, kuris yra platesnės aplinkosauginės kategorijos tipo. Tačiau šiai sryčiai buvo skirma nemažai išlaidų būtent klimato kaitos srityje. Taip pat noriu įspėti narius, kad e, čia įdėjau šį puslapį, e, bet jo nėra atspausdintame egzemplioriuje. Taip čia e, kalbama, kaip sekamos išlaidos sanglaudos politikoje. Komisija panaudojo SBO, e, BPO e, tą sistemą, kuri naudojama BPO vystamai pagalbai nustatyti. Taigi, šimtų procentų apskaitamos lėšos, kuomet svarbus tikslas yra klimato kaita, tai 40 procentų priskiriama prie 20 procentų bendro tikslo. Sanglaudos politikoje regioninės plėtros fondas ir sanglaudos fondas yra svarbiausi. Visą tai nėra pagrįsta tiesiogiai teminiais sritimis. Srit Yra 123 intervenciniai kodai, o klimato veiksmai priskiriami prie tų kodų priklausomai nuo to, ar investicijos svarbios klimatui, ar iš esmės svarbios. Tuos kodus mes patikėme pirmame priedė. Pavyzdžiui, čia keletas pavyzdžių. Snaičiai šaltiniai 100 procentų priskiriama, kitos rytis taip pat taip pat indėlis e, energijos efektyvų panaudojimą dideliuose pastatuose taip pat 100 procentų. O, o uostai, jūrų uostai, kurie prisideda ženkliai, vandens valdymas taip pat ženkliai prisideda prie klimato kaitos tikslų. Išlaidų įsipareigojimai po to nustatomi pagal investicijas ir priskiriamos prie uh, atitinkamos teminės srities indėlio į klimato tematiką. Tai turbūt pats tikliausias mechanizmas, kurį komisija yra panaudojusi. Tačiau yra ir trūkumų, neišvengiamai. Vienas investicijos kodas visoms investicijos supaprastina tos investicijos esmę, tačiau Kai kur yra nepakankamai įvertinamas tie veiksmai, kai kurie pervertinami. Toliau. Čia labai trumpai metome paramos klimato veiksmams iš visų struktūrinių investicinių fondų valstybės narėse, įskaitant e, kaimo plėtros išlaidas, e, žunkystės ir taip toliau. Ir čia e, matome dydžius nuo Lenkijos, kuris 17 procentų daug, daugiau Austrijoje, pavyzdžiui. Noriu spėti narius, kad šie skaičiai neturėtų būti vertinami tiesiogiai. Austrijos rezultatai apima nemažai išlaidų, kurios skiriamos kaimo plėtrai pagal kaimo plėtros reglamentą. Ir šiek tiek skeptiškai reikia žiūrėti į tai, kaip komisija priskiria tam tikrus veiksmus šimtaprocentiniam įnašui į klimato kaitą. Ir toliau pagal teminės sritis, teminius tikslus matome, kad e, daugiausia investicijų teko svarbiausiams e, tikslams, tai yra 4 ir 5, tai yra švelnimo tikslas. Šiek tiek buvo, e, matosi indėlio į atsparumo tikslą iš kaimo plėtros fondą ir sanglodos fondą. Taip pat galima nu, pastebėti ženklų indėlį pagal šeštąjį teminį, šeštąjį teminį tikslą, kuris yra plačiai kalbant aplinkosauginis tikslas. Na ir trumpai rezinuojant klimato išlaidas, tai jos pagristos komisijos dokumentais, rengiantis e, daugiametės finansinės programos vidutinio laikotarpio peržiūrai RDF matome pasakė 20 procentų tikslą, sanglaudos fondas ženkliai čia taip pat prisidėjo. Ir tai nestebina, kadangi daugelis išlaidų iš sanglaudos fondo buvo skiriama aplinkos auginiams sritims. Taip pat e, šiek tiek menkesnis įnašas yra iš socialinio fondo šioje srityje. Tikriausiai žinote, kad sanglaudos politika turi stipresnę miestų dimensiją ir daugiau dėmesio skiriame Europos teritoriniam bendradarbiavimui. Aišku, kad yra nemenka sinergija tarp klimato veiksmų ir miestų dimensijos. Ir kiti detaliau turbūt apie tai kalbės ponas Tats ir pana Kešmek. Aišku, kad išmanus valdymas yra ypač svarbus reikia kurti mažą CO2 išmetančios ekonomikos strategijas visoms teritorijoms, daugiau dėmesio skiriant e, miestų judumui. Ir nepamiršti platesnio tikslo, tai yra miestų pagyvinimo, regeneravimo. Na, o žvelgiant į perspektyvas po 20 metų, tai Paryžiaus sustarimas sustipriname būtinybę siekti jau nustatytų 30 metų tikslų, švelnimo tikslų. Tačiau taip pat reikia ir daugiau ir ambicingesnių veiksmų per vidutinį ir ilgesnį laikotarpį. Na, sakytume, kad reikia, kad politika ir investicijos būtų pagristos ilgalaikio dekarbonizavimo veiksmų trajektorija. Ir nors nebūtinai veiksmai mūsų turi užtikrinti 30 metų tikslus, bet būtina įeiti į tinkamą trajektoriją, kad dekarbonizuotume pakankamai ekonomiką, kad pasiektume 40 ir 50 tikslų. Dar vienas dalykas. Dėl to, kad nulinės ar neigiamos emisijos e, bus būtinas išsivyščiose ekonomikose, kad pasiektume tikslų, vis daugiau dėmesio visgi teks skirti žemės paskirties sektoriams. Tai aišku, svarbiausia bus kaimo plėtrai ir potencialiai tai jis bus svarbu RDF ir sanglaudos fondams. Ir nors tai aišku svarbu pirmiausia kaimo vietovėms, yra tam tikrų aspektų svarbių ir e, miestų e, vietovėms. Tai yra energijos vartojimas, atlieko tvarkymas ir taip toliau. Mes taip pat minime, kad inovacijų politika ir miestų dimensija yra tarš derlinga dirba sinergijai tarp klimato tikslų ir sanglaus politiko. Mūsų manimų du svarbus platus reikalavimai tolesniam klimato integravimui į sanglaus politiką po 20 metų reiškia, kad ta integracija būtų veiksmingesnė, tikslingesnė ir taip pat reikia atspindėti Paryžiaus sustarimo įsipareigojimus. Ir toliau išvados. Pirmiausia, nors klimato integravimas 14-10 metais e, ypač sanglodos išlaidų srityje buvo žingsnis prieki, mes manome, kad reikia ir tolesnių pokyčių. Ir aiškus ryšys turi būti e, išvelgiamas tarp sanglodos programų įnašo ir valstybių narių klimato švelnimo tikslų e, bei bendrovų ES e, tikslų. Todėl didesnis e, klimato švelnimo poveikio vertinimo standartizavimas yra reikalingas. Ir remiantis komisijos iniciatyva siekti biudžeto pagrįsta rezultatais, komisija turėtų pateikti naują finansinę perspektyvą, išdėstama lūkesčius dėl e, sąjungos politikos įnašo į klimato politiką. Kiekybiniais tikslais, kurios, kiekybiniais radikliais, kurios būtų galima na, lengviau pasiekti. E, Sutikėtina emisijų tra trajektorija. Klimato atsparumo ir pristaikymo prasme tai sunkiau, bet visgi pasiekime taip pat. Ir galiausiai, kaip sakiau anksčiau, Paryžiaus sustarimus reikalauja daugiau dėmesio skirti e, įnašui siekiant e, ilgalaikių dekarbonizavimo tikslų. Ir todėl reikia vengti investicijų į daug CO2 išmetančių e, dalykus Reikia išlaikyti tos iš akcentas sąlygas ir e, jas naudoti ateityje taip pat. Tai tiek, ponia pirmininkė, ačiū. We'll Dėkoju. Dabar pereisime prie pono Rafael Tuts pristatymo. Tai yra ribos tarp tvaraus vystimosi tikslų, Paryžiaus susitarimo ir miestų darbo tarkės naujosios. Rafael Tuts yra programų skyriaus direktorius atsakingas už jungtinių tautų buveinių e, klausimą. Man malonu e, šiandieną kalbėti e, jūsų seminare, UN Habitat atsakingi esame už miestų plėtrą. Per ateinančias dešimt minučių norėčiau pakalbėti apie ryšį e, su Paryžiaus susitari, e, Paryžiaus tarimo, e, tvaraus dienos vystymos tiklai, tikslais ir kito pasiektais jungtinių tautų susitarimais. Ir paskui pateiksiu tam tikrų išvadų. Iš tikrųjų, trys svarbus dalykai E, susijęs su miestais, e, klimatu ir e, veiksmais yra tarpusiai susiję. Jeigu pasižiūrėsime į Paryžiaus rimus, daugiau negu pusė tikslų yra labai aktualūs vietos valdžios institucijoms ir nepadedant vietos valdžiai daug negalima tikėtis naudos. Ir nacionaliniai įnašai kurie numatyti, iš jų 69 kalba apie priemonės miestuose. Ir um, naujoji darbo tvarkė jungtinių tautų 22 e, kartus mini klimato kaitą, veiksmus klimato kaitos srityje ir susijus veiksmus. Ir, um, e, Tik tai e, viena nuoroda Habitat antrajame dokumente yra miestų vaidmuo. Uh, Pirmiausiai e, susitarimas dėl klimato kaitos. Nuo 2007 metų šis aspektas sustiprėjo. Jo susitarime e, minimi miestai kaip svarbus partneriai. Anksčiau jie buvo grubuojami su pilietinės visuomenės organizacijomis ir dabar prašoma, kad e, būtų stiprinamos pastangos bendradarbiauti su suinteresuotais subjektais ir pademonstruoti veiksmus, pirmiausiai miestuose. E, transportas, miestų transportas yra labai svarbi e, sritis, kuri, kurie galime pasiekti daug, nes e, tvaraus vystimosi tikslas 11.2 numato tvarias transporto sistemas visiems. Taip pat galvojama, kaip užtikrinti taupes transporto sistemas. Žinome, jog visame pasaulyje pastarasiais metais e, miestai ėmėsi daug veiksmų ir tai labai e, rimtą poveikį turi mažinant šiltnam efektą sukeliančias dujas, pavyzdžiui, Oslo. Dar noriu paminėti kitą šalį, Indoneziją, vidutinių pajamų šalį. Mes e, e, dirbame su įvairiais fondais ir remiame Bogor miestą. E, ten plėtojamas autobusų eismas, Bus Rapid Transit vadinasi ta sistema. Ir taip pat galima paminėti pastatų sektorių. Tai labai svarbus sektorius, švelnant klimato kaitos poveikį. Yra mm, taip pat ir mm, du darnaus vystimosi tikslai e, skirti miestams ir naujoji miestų darbo tvarkė taip pat labai daug dėmesio skiria švelnimui pasiekmių. Tiek šiaurėje, tiek pietų pietuose privačios e, viešos iniciatyvos labai svarbios, matote Kopenhagos ir Paryžiaus pavyzdžius, e, kur pastat, pastatai e, statomi taip, kad būtų kaip galima mažiau CO2 išlakų sukūriama. Kitas paminėtinas pavyzdys - pietinė Afrika, pastatai E, siekiama užtikrinti tvarius pastatus, vietos centrinė valdžia taip pat gali imtis iniciatyvos taikydamas griežtesnius reikalavimus taupiam energetikos išteklių naudojimui ir mes taip pat remiame. Tai, tai yra du sektoriai mums svarbus, galime kalbėti ir apie kitus, bet dabar e, norėčiau trumpai pristatyti e, tuos sektorius e, plačiau. Ir pirmiausia paminėsiu Hamburgą gyventojai savo referendume e, nutarė, perim, nutarė paremti iniciatyvą, kad savivaldybė perimtų į savo rankas energetiką. Ir vietos valdžia dažnai neturi daug kontrolės tokiuose srityse ir tai labai svarbu e, atliekų pertvarkymas, tai buvo paminėta Suomijos pavyzdys. Pavyzdžiui, energetika, energetikos ištekliai kūriami ir emisijos mažinamas tuo pat metu. E, matote, kad atliekos verčiamos dujomis, jas nukreipiant į e, specialią jėgainę. Ir anksčiau Anksčiau buvo kalbama apie naujas investicijas į naujas rytis. Štai matote e, Stokholmo pavyzdį, kai e, pramoninė teritorija buvo apgyvendinta, urbanizuota ir labai žemo, žemos ten užtikrintos CO2 emisijos, daug žemesnės negu kitose miesto dalyse. Taigi, suderinus keletą sektorių galima gauti labai neblogų rezultatų. Dar vienas dalykas - prisiderinimas e, prie klimato kaitos, e, žiūrint į darnaus vystimosi tikslus E, apie 20-uosius metus kalba e, vos, kalbam vos keliuose tiksluose ir raginama, e, kad miestai prisiderintų prie klimato kaitos. Taigi 20-ieji metai reikia veikti greitai ir reikia numatyti galimybės miestams siekiant šių tikslų. Ir tai labai svarbu besivystančioms šalims. E, Saliamono salos, pavyzdžiui, e, siekiama sukurti svarumą miestų ir miestų veiksmų planus parengti ir dirbama su vietos valdžia, kad būtų galima apsaugoti e, žmonės, pažeidžiamas įvairias gyvūnų rūšis ir uh, Tokiu būdu siekiama rezultatų. Baigdamas noriu pasakyti, kad trys darbo tvarkės iš tikrųjų yra gyvendamos, kurios tarpusavyje e, yra susijusios. Tai yra gerai vyst, naudinga vystimusi, e, naudinga žmonėms, naudinga kovant su klimato kaita. Reikia užtikrinti tvarų vystimasi e, socialinę, ekonominę, aplinkosaugos. E, prasmėmis ir tai yra palanku švelninant klimato kaitos poveikį. Kita išvada, jeigu norime iš tikrųjų veiksmingai dirbti, tai tuomet turime užtikrinti horizontalią integraciją. Tai reiškia, reikia išeiti iš savivaldybės ribų, nes ekosistemos, pavyzdžiui, neapsiriboja savivaldybėmis e, kietosios atliekos energetika atsinaujinanti. Tai klausimai, kurie e, veikia keletą savivaldybių, taigi reikia platesnį, nes siaurą miestų požiūrį taikyti. Dar viena, e, gal dar svarbesnė išvada - vertikali integracija yra būtina sąlyga tam, kad veiksmingai galima būti imtis veiksmų, o Vertikali integracija reiškia, kad gatvėje eismas vyksta dviem kryptimis. Nuo e, nacionalinės vyriausybės linksmens žengiama žemyn į savivaldybės, e, suteikiama daugiau galių, nes savivaldybės yra arčiau piliečių, bet taip pat atvirkštinė kryptimi taip pat turi vykti veiksmai, nes veiksmai e, vietos lygmenių turi turi būti tokie, kad juos būtų galima įvertinti ir patikrinti, įvertinti jų naudingumą. E, dar vienas dalykas e, - merų paktas ir prisiderimo prie klimato kaitos strategija. Šiais metais buvo pareikštos iniciatyvos. Tai labai svarbu. Kaip žinote, ES e, merų globalus merų starimas ir paktas merų daugiau negu 30 tūkstančių miestų, daugiau negu 600 tūkstančių narių prisijungė prie šio pakto ir tai yra labai gerai. Atsiprašau, 600, 600 mm, milijonų žmonių ir tai turėtų leisti mums dar veiksmingiau dirbti. We'll of... Dėkoju. Dabar pranešimą pateiks panė Aleksandra Kasmierčiak. Ar teisingai ištariau? Gerai, dėkoju. Taigi, miestų prisitaikymas prie klimato kaitos. Aleksandra Kazmierčiak yra iš Europos aplinkosaugos agentūros, ji yra projektų vadovė. Žodis Jums. Labadiena, labai ačiū už pristatymą, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad pasistengėte tinkamai ištarti mano pavardę. Tai padaryti tikrai nelengva. Aš per savo pristatymą norėčiau pakalbėti apie klimato poveikį, kurį jaučia visa Europa ir ateityje jaus dar labiau. Kągi tai reiškia Europos miestams? Toliau aš kalbėsiu apie prisitaikymą Europos miestuose, apie Europos aplinkosaugos agentūros turimą informaciją ir ataskaitas, ir galiausiai kalbėsiu apie naujus prisitaikymo iššūkius Europoje. Taigi, klimato kaitos poveikis Europoje. Poveikis yra pats įvairiausias ir mes jį jau jaučiame. Skirtingose regionuose tas poveikis nėra vienodas. Tarkime, pietuose ir žemyninėje Europoje yra kur kas didesnės karščio bangų, sausrų ir uh, E, gamtos gaisrų pavojus, kaip kad parodė ir situacija Portugalijoje. Tuo tarpu šiaurės vakaruose yra didesnis potvinių pavojus ir kai kalbame apie upes ir kai yra labai daug kritulių. Tad prisitaikymas turi atsižvelgti į vietos aplinkybės, tai yra būtina, jeigu norime prisitaikyti prie ateities klimato. Negana to, dideli regionai bus paveikti panašaus poveikio ir tai reiškia, kad regionai, miestai gali vieni iš kitų mokytis. Kodėlgi kalbame būtent apie miestus? Visų pirma, tai dėl to, kad juose gyvena labai daug gyventojų, bet to ten yra daug ekonominių ekonominio ir kultūrinio turto, tad ir nuosėliai būna kur kas didesni. Negana to ir patys miestai prisideda prie klimato kaitos. Miestai yra uždaras teritorijos, tad karštis ten būna kur kas didesnis, o Lietaus vanduo taip lengvai nenuteka kaip kaimo vietovėse, dėl to gali kilti potvinių. Pateiksiu pavyzdžių, kokie yra tie nuostoliai. 2003-aisiais karščio banga nusinešė 70 tūkstančių žmonių gyvybių 16 Europos šalių. Nemažai tų žmonių mirė būtent miestuose. Kitas pavyzdys - Kopenhagos potvinis 2011-aisiais, kai vos per kelias valandas iškrito 17 cm kritulių ir e, dėl potvinio e, buvo patirti 800 milijonų eurų nuostoliai. Visą tai rodo, kad mes jau jaučiame tą poveikį, o ateityje jis gali būti dar stipresnis. Vadinasi, gyventojai turi prisitaikyti. Kaip sakė ankstesnis kalbėtojas, reaguoti reikia greitai, nes viskas staigiai keičiasi. Prisitaikymas reiškia, kad būtina imtis pokyčių. Kaip gali vykti prisitaikymas? 2012 IA ataskaita nurodė, kad yra keli prisitaikymo variantai. Visų pirma, tai geresnė infrastruktūra, geri inž inžineriniai sprendimai tai yra e, pilkoji infrastruktūra, toliau žalioji infrastruktūra, e, tai yra augalyje, kuri gali padėti kovoti e, su klimato kaitos poveikiu ir taip pat šilnusis požiūris, tai yra reglamentavimas, informuotumo didinimas ir aiškinimas, kaip galima kovoti su tuo poveikiu. Kalbant apie prisitaikymą prie klimato kaitos politiką Europoje. ES pristaikymo strategija buvo patvirtinta 2013-aisiais. Tikslai yra trys. Visų pirma, tai yra valstybių narių veiksmų skatinimas, toliau geresnio sprendimų prieimimas ir trečia, pristaikymo skatinimas pažeidžiamuose sektoriuose. Kalbant apie valstybių narių veiksmus, 23 iš 28 valstybių narių yra prieimusios nacionalinės prisitaikymo strategijas veiksmai iš miestų pusės, kaip ir ankstesnis kalbėtojas jau minėjo, yra merų paktas skirtas klimatui ir energijai. Tai buvo 2014 merų prisitaikymo iniciatyva, o po to visą tai tapo merų paktu 2015, o 2017 ta iniciatyva tapo visuotinė. Kaip sakė pirmasis kalbėtojas, bent jau 20 procentų visos finansavimo yra skirtas kovai su klimato kaita. Yra taip pat skatinamas ir geresnis sprendimų prieimimas, tad labai daug lėšų yra skiriama ir tyrimo programams pagal Horizontas 2020 ir pagal LIFE programą. Antrasis tikslas - geriau, geresnis informavimas priimant sprendimus. Turime įvairių ataskaitų apie gyvenimo kokybę miestuose, apie tvarumą, apie klimato kaitos poveikį ir pažeidžiamumą. Viena iš Europos aplinkosaugos agentūros paslaugų yra atliekama kartu su klimato generaliniu direktoratu. Tai yra internetinė platforma kur yra e, kalbama apie prisitaikymą, yra siekiama palaikyti prisitaikymo strategijas ir veiksmus. Kalbant apie miestų klausimus, e, tai ten yra pateikiama daug atvejų tyrimų, yra pateiktos gairės, kaip e, pažingsniui galėtų veikti vietos institucijos, kad numatytų tas prisitaikymo strategijas. Taip pat yra 100 30 pasirašiusiųjų šalių, tai yra pasirašiusių merų paktą. Praėjusiais metais buvo paskelbta ataskaita ir mes vertiname pažangą nuo 2012, kai buvo paskelbta pirmoji ataskaita. Pagrindinės žinios yra štai kokios. Prisitaikymas jau yra prasidėjęs, yra imamasi veiksmų, tačiau kol kas daugiausia yra tik planuojama o įgyvendinimas vyksta tik keliuose lyderiaujančiuose miestuose. Kai yra vykdoma pristaikymo politika, tai dažniausiai yra pasirenkamos ošvelniusios priemonės, kurios nereikalauja daug investicijų. Tai nėra na, dažniausiai infrastruktūros keitimas, kuris reikalauja ir kitokios politikos. Bet daug dėmesio skiriama žaliai politikai, tai yra aplinkai, augalijai nes būtent tai gali padėti spręsti požinių problemas, tarkime. Yra kalbama ir apie tokį prisitaikymą, kuris atneštų pokyčius. Labai svarbu kovoti ne vien tik tai su poveikiu, bet daryti pokyčius politikoje, valdysenoje, pačioje fizinėje miesto struktūroje. Visą tai padės kovoti su klimato kaita. Na dabar žemėlapyje matote tas šalis, kurios yra pasirašusios merų paktą. Čia yra 2015 pabaigos informacija. 130, e, atsiprašau, 148 miestai yra įsipareigoję patvirtinti strategijas. Pasižiūrėkime į padarytą pažangą. Šių metų birželio pradžioje 700 vietos institucijų tapo merų pakto šalimis. 900 vietos institucijų e, prisijungia visame Europos regione, tad tas pagreitis tikrai yra akivaizdus. Žemėlapyje matote tuos miestus, kurie dalyvauja ir imasi veiksmų bei prisijungia prie įvairių visuotinių iniciatyvų. Čia mes turime 2015 duomenys, bet vis tiek matome, kad tikrai susitelkusios yra iniciatyvos. Visgi tik keli miestai tikrai aktyviai dalyvauja tose iniciatyvose, tarkime Barcelona ar Paryžius. Kaip gali atrodyti miestų prisitaikymas? Tai yra vieno iš pirmaujančių miestų Kopenhagos pavyzdys. Po 2011 potvinio po to kritulių protrukio buvo parengtas atsparumo planas kuris apima 300 atskirų projektų, kurie turi būti gyveninti per 20 metų laikotarpį. Tikslas yra išspręsti tų žaibiškų potvinių keliamas problemas. Labai svarbu yra keisti pačias miestų erdves, užtikrinti, kad būtų daugiau augalijos, daugiau žalumos. Tai užkerta kelią vandens plėtrai, o be to prisideda ir prie laisvalaikio praleidimo ir socialinių tikslų. Žinoma, tam, kad būtų galima imtis tokių veiksmų, būtina turėti išteklių. Pavyzdžiui, Kopenhaga yra numačiusi 1,5 milijardus eurų penkerių metų laikotarpį. Toliau, kaip galima būtų finansuoti miestų prisitaikymą? Buvo atliktas atvejų tyrimas, kuris apėmė 11 miestų. Tai buvo toks įsikvėpimas iš miestų. Pagrindinės žinios yra tokios. Miestams gali būti sudėtinga rasti išteklių prisitaikymui ir net kai finansavimas yra prieinamas, tarkime, per Europos investicijų banką, vis tiek miestams gali trūkti galimybių prašyti to finansavimo. Kita ataskaitos išvada buvo tokia. Prisitaikymo integravimas į naują vystimąsi gali sutaupyti išteklių ilguoju laikotarpiu, tačiau tam vis tiek reikia pirminio investavimo. Prisitaikymo sprendimai, kurie suteikia daug privalumų, tarkime, žalias erdves, kurios gerina gyvenimo kokybę, turi daugiau šansų gauti finansavimą. Apibendrinsiu. Pagrindiniai miestų prisitaikymo iššūkiai yra tokie. Visų pirma, tai reikia sumažinti atotrukį tarp lyderių ir tų miestų, kurie tik tai pradėjo darbą šioje srityje. Šios skirtumus galima sumažinti visų pirma keičiantis žiniomis. Galima organizuoti įvairius projektus, mes to išgirsime apie tos informacinius projektus, taip pat e, e, galima siekti finansavimo išteklių ir padėti gauti tą finansavimą. E, toliau kitas iššūkis tai yra požiūris, pagal kurį yra siekiama pokyčių. Reikia būti drąsesniems ir aktyviau imtis veiksmų, reikia keisti politiką, pačias miesto erdves ir geriau prisitaikyti prie būsimų įvykių. Toliau. Valdysenos parama vietos, regionų lygio įsitraukimas irgi yra labai svarbus. Reikia suprasti, kad ši problema nėra vien tik tai aplinkos sauginė, tai yra ir socialinė problema, nes tai tin susiję su gyvenimo kokybė Europos miestuose kuriuos būtina apsaugoti nuo klimato kaitos poveikio. Paskutinis iššūkis yra tai, kad miestai nežino, kaip galima būtų prisitaikyti. Mes už tai esame parengę Climate Adapt portalą, kur yra pateikiama daug informacijos, daug gairių, kaip galima būtų imtis prisitaikymo ir kaip tikrinti Europoje. Tai tiek, labai ačiū. Thank you. Hmm. Ačiū. Na, o dabar toliau kalbės Kristijan Breznik, valdymo institucijos vadovė, vienas miestas, Interreg Centrinė Europa. Čia bus kalbama apie tai, kaip transnacionalinis bendradarbiavimas padeda miestams kovoti su klimato kaita. E, Vidurio Europos Interreg skyriaus požiūriu. Taigi prašom. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, labai ačiū už galimybę pristatyti šiandien jums Vidurio Europos miestus, kurie imas veiksmų kovodami su klimato kaita ir panaudojant transnacionalinės programos finansavimo priemonę, siekiant rasti tinkamus sprendimus Mano pasisakymas šiandien bus suskirstytas į dvi didesnės dalis. Pirmiausia, norėčiau pateikti vaizdą, kaip transnacionalinio bendradarbiavimo programos yra įdėktos į struktūrinių fondų e, sistemą ir pateiksiu pavyzdžių apie 27 projektus, kaip miestai kovoja su klimato kaita. Šiandien daugiau dėmesio turime skirti vidutinio ir dydžio ir mažesniems miestams. Ir mano pavyzdžiai turėtų čia tikti. Išklausus pasisakymų anksčiau kalbėjusių, manau, kad e, mano pasisakymas gali e, dėrėti su tomis išvadomis, kurios buvo pateiktos anksčiau. Tikriausiai e, žinote šį komisijos grafiką, informacinį grafiką, kuris šiek tiek informuoja Jūs apie finansinę sistemą. Interreg gauna 3 procentus visų lėšų iš sanglaudos politikos biudžeto. Iš to transnacionalinės programos gauna 20 procentų, tai yra 2 milijardus eurų. Ir e, jos skiriamas 15 programų šios lėšos. Tai yra tos 15 programos ir Mano valdomas e, institucija yra raudona viduryje ir mes siekiame kurti efektyves partnerystės, kad galėtume lemti pokyčius desnėse teritorijose. E, tos programos e, rengiamos atsiriamant į tam tikrą E, teritorijai. Kiekviena programa turi galimybę pasirinkti iki keturių teminių tikslų, kurie šiandien buvo minėti ir polonės, bet Vidurio Europa nusprendė parinkti vieną prioritetinę teminę sritį, tai yra keturi, mažai CO2 išmetantį ekonomiką ir taip pat šeštąjį tikslą Ir e, tai yra svarbi sritis mūsų teritorijoje. Ką galime padaryti su transnacionalinėmis programomis apskritai, kadangi neturime labai daug pinigų, mes rengiame strategijas ir veiksmų planus, e, bandomosius veiksmus, stengiamės būti inkubatoriais ir galbūt po to nulemti desnės E, investicijas. Mes suome mokymus ir suome priemonės. Na, o dabar Interreg Centrinė Europa programa. Čia matote svarbiausius skaičius. Ekrane aš detaliai apie tai nenorėčiau kalbėti. Turime devynios dalyvaujančias valstybės narės, 150 milijonų gyventojų jose gyvena, ir seneriems metams čia yra skirta 250 milijonų eurų. Kas svarbiau negu šie skaičiai? Per du kvietimus, kurias pradėjome, mes apsavome 70 procentų lėšų ir iš 900 partnerių 200 yra miestai. Ši programa yra daug didesnė negu kad esame turėję 17-13 metais ką reikia pasakyti, per du tuos kvietimus mes skiriame apie 30 procentų visų lėšų klimato kaitos projektams. Ir jos galime stebėti, kaip, kaip sakė panas Nesbet, panaudojant in, e, intervencinius kodus. Ir mums lengviau matyti dabar, kokį įnašą šios programos duoda klimato kaitos ryčiai e, nenorėčiau čia gilintis labai į detalės, tačiau čia turime ne tik e, dekarbonizuotos ekonomikos prioritetą, bet ir šeštąjį teminį tikslą, aplinkos tikslą, kuris naudojamas finansuoti klimato kaitos projektus. Pakalbėkime apie du svarbius bruožus, kurie gali būti priežastis, kodėl tiek daug miestų uh, prašo finansavimo iš mūsų programos. Vidurio Europa yra labai policentristinė. Yra, turime daug mažų savivaldybių, daug vidutinio dydžio miesto, miestų ir netgi jeigu priskaičiuosime ir Kroatiją, kuri yra mūsų programoje, turime septynės sostinės. Taigi tai yra svarbi tikslinė grupė mums, kas leidžia su mūsų projektais pasiekti funkcinės miestų sritis ir miestų finansavimo poveikis yra daug platesnis, nes jis turi poveikį ne tik miestui, bet ir regionui. Kitas svarbus aspektas yra vidurio Europos miestų prisitaikymo pajėgumas. Šis žemėlapis aiškiai rodo, kokia yra situacija. Yra didžiulių skirtumų tarp regioninio konkurencingumo. Tos spalvos labai aiškiai rodo, koks yra e, skirtumas tarp anksčiau valstybių narių buvusių už geležinės uždangos ir e, kokį poveikį tai turi, turi e, regionams. Jeigu pažvelgsime į kitą dabar žemėlapį, matome, koks didelis yra šiuose regionuose pažeidžiamumas. Tai reiškia, kad jų pajėgumas prisitaikyti yra menkas, rengiantis klimato kaitos poveikiui e, gamtinių nelaimių prasme. Jos negali, ne, šie regionai negali tiek daug investuoti sušvelniant klimato kaitos poveikį. Na, kaip minėta taip pat panas Kazmirčiak, šiame regione e, patirime vandens trūkumą, E, potvinių pavojų ir e, karščio bangų keliamą pavojų. Ir žvelgiant į kon kon tas konkurencingumas šiuose regionuose lemia, kiek tu gali pristaikyti ir koks esi pažeidžiamas klimato kaitos prasme. Tačiau miestai, žinoma, negali laukti, jie yra labai aktyvus e, čia vidurio Europoje. Merai negali laukti, jie turi kažką daryti. Ir šis vaizdas geriau negu bet koks sąrašas vizualiai rodo, kaip miestai naudoja mūsų programas, nes pradėti bendradarbiavimą yra nesunku, nesunku gauti e, finansavimo informacijos, e, taip pat panaudoti gerą patirtį. Tai yra 13 metų laikotarpio vaizdas. Jis parodo, kokie ryšiai yra tarp 270 partnerių skirtų vien tik tai klimato kaitos sričiai. Ir mes manome, kad jeigu e, nupaištume paveiksliuką, kaip atrodo veikiančios programos dabar, tai jos atrodo dar e, rimčiau. Čia matome kai kurios bendradavimo trikampius, taip pat yra ir ryšius su vietovėmis už e, e, programinės teritorijos. Toliau, kalbant apie prisitaikymą, tai daug kalbama apie karščio salas ir čia miestai dirba kartu, keisdamas informaciją apie tai, ką daryti su tomis miestų karščio salomis, kaip gerinti gyvenimo sąlygas. Ir džiaugiuosi, kad šiame projekte dalyvavo ir mano miestas viena. E, pateiktoje brošiūroje galite paskaityti apie veiksmus, kurių buvo imtasi. Kai kurie iš jų artimai susiję su dalykais, kuriuos minėjo prieš mane kalbėjusiai apie tai, ką daryti, kokiu veiksmu imtis. Kas svarbiausia yra tai, kad matome ir horizontalų bendradarbiavimą, nes tai funkcinės e, miestų zonos yra įtraukiamas. Tai taip pat vertikalus e, e, bendradarbiavimas vyksta ir tarpdisciplininiai veiksmai, kuomet mokslininkai dirba su planuotojais, universitetais ir taip toliau. Ir visa tai yra įmanoma pagal šias bendradarbiavimo programas. Toliau kitas pavyzdys skirtas ne pristaikymui, o švelninimui. Ir jis skirtas dar vienai tiksliniai grupiai mažoms, labai mažoms savivaldybėms, kurios neturi nei žinių, nei gebėjimų gyvendinti energijos planavimo projektus ar energijos veiksmingo panaudojimo projektus. 34 miestai bendradarbiavimo, bendradarbiavimo šiame projekte, kuris vadinasi Manergy. Sekin, sukurti energijos veiksmų planus, e, taip pat jos įsteigė energijos, energetikos agentūras. Tokioms e, savivaldybėms būtų neįmanoma surinkti žinių, jeigu jos neturėtų galimybės dalyvauti tokiame projekte. Matote, koks biudžetas, tai yra 1,1 milijono e, eurų 34 miestams. Tačiau svarbiausia tai, kad didesni rezultatai pasiekimi dažniausiai vėliau. Šie projektai gali vėliau pasinaudoti 150 milijonų eurų investicijomis izoliavimui pastatų, saulės baterijoms ir taip vėliau. Be to 21 iš tų savivaldybių vėliau prisijungė prie merų konvento ar sustarimo iniciatyvos. Kitas projektas vėlgi skirtas švelninimui ir jis susijęs su naujais energijos taupimo standartais viešuose pastatuose. Čia taip pat miestai, savivaldybės dirba kartu ir netgi pastatė septynis demonstracinius pastatus, tačiau e, daugiau, aišku, kalbama apie naujus pastatus, neesamus pastatus. Ir kas svarbiausia, kad buvo sukurtas bendras Europos darnaus pastato vertinimas, e, kuomet e, labai lengvai panaudojant šią sistemą galima panaudoti kaip stebėjimo sistemą, stebėsnos priemonę įvertinant e, pastatų energetinį naudingumą. Žvelgiant mūsų projektus matome, kad geografinis paskirstimas yra labai platus nuo šiaurės iki pietų, iš vakarų į rytus įtraukiant tai tos regionus, kurie yra smarkiai pažeidžiami. Na ir paskutinis projektas, kurį norėčiau paminėti ir baigti savo pasisakymą, yra taip pat skirtas švelninimui. Jis... Čia nekalbam apie naujus pastatus, bet apie esamus. Taigi, pavyzdys, ką daryti protingai valdant energiją. Tai yra, aišku, karšta tema, daug gauname prašymų e, šią temą, tai yra labai svarbu daugeliu miestų. Šiek tiek medžiagos papildomos galima gauti ir mūsų tinklavietėje, na, o tiems, kurie yra iš e, Centrinės Europos regionų ir miestų, tai noriu Jūs informuoti, kad parengsime trečiąjį kvietimą 20 1-22 rugsėjo surenksime programos konferenciją Berlyne. Taigi, jeigu jūs domina mūsų programa, norite dalyvauti mūsų konkursas, e, kviečiame apsilankyti toje konferencijoje. Labai ačiū. Thank you, thank you. Dėkuoju Jums už pasisakymus. Ačiū ponės ir ponai Jums už e, Jūsų pasisakymus. Dabar komisijos atstovams suteiksiu žodį sureaguoti, galbūt pateikti pasiūlymams. Pirmiausiai ponė Gergana e, Miladinova, kuri e, dirba e, regionų miestų politikos generalinėme direktorate atsakinga už e, išmanų įtvarų augimą ir kompetencijų centrą. Dėkoju, dėkoju pirmininkė, ačiū, kad surengėte šį seminarą, tikrai gerą seminarą. Šiandieną man nesunku kalbėti, kadangi labai buvo puikus pasisakymai svečių ir tikrai įdomu pamatyti, kaip e, naujas sveitis klimatas tapo centriniu prioritetu sanglaudos politikoje. Pasiekėme 20 e, procentų e, tikslą pirmąjį, netgi viršėme jį. Ir e, e, CO2, žemų CO2 emisijų ekonomika siekia sėkmingai savo tikslo ir taip pat galima sakyti, kad reikia labai e, svarbių nepamiršti iš ankstinių sąlygų. Tai yra energetikos sitie labai svarbus elementas ir rizikos valdymo sitie. Girdėjome puikių pavyzdžių iš Interreg programos apie bendradarbiavimą, pajėgumų stiprinimą. Taigi labai daug ko pasiekėme laikotarpiu tarp 14 ir 10 metų, švelnindami klimato kaitos pasiekmes. Taip pat e, įgyvendami ir kiti projektai, transporto infrastruktūra plėtojama, taip pat klimato priemonės e, dėgiamos. Tai yra gera istorija, kuri tęsiasi, nematome jos pabaigos. Ir vienas svarbus elementas šioje istorijoje yra miestai. 5 procentai tiesiai skiriama dabar miestams ir valstybės narės įsipareigoja 8 procentus skirti 15 milijardų. Tai sudarys ir 40 procentų iš tų 15 milijardų bus skirta CO2 emisijų mažinimui. Tai yra ketvirtasis prioritetas e, miestų pasirinktas. Taip pat kiti prioritetai yra aplinkos, susijęs su aplinkos apsauga. Matome, kad tai atspindi pokyčius sanglaudos politikoje ir dabar akcentuojama yra vis labiau klimatas, aplinkos aspektai E, taip pat norėjau pasakyti, kad išmanioji specializacija procesas e, nuo apačios į viršų labai svarbus ir galvojimas apie prioritetus. Tai labai svarbu klimatui ir labai svarbu, kad tai būtų toliau įgyvendinama. Ateityje mums reikia ir sistemų naujų, kalbant apie klimato kaitą, tai labai svarbu. Užtikrinant poslinkius teigiamus reikia daugiau mokslinių tyrimų įgyvendinimo praktiškai ir reikia, kad rinka perimtų, rinka perimtų e, kaip galima daugiau inovacijų, naujovių. Galime kalbėti apie pasiekimus, bet yra aišku ir nemažai problemų. Viena iš jų, kuri buvo paminėta, tai yra rezultatai geresnė metodologija. Tai yra toks atskiras iššūkis, rimta labai užduotis mums, bet E, ir mes į tai e, kreipiame didelį dėmesį. Dar vienas dalykas - miestų darbo tvarkė. Buvo kalbama šiandien apie miestus, bet tikslinio lėšų skirimo komisija dirba su įvairiomis institucijomis, taip pat su valstybėmis narėmis, miestais konkrečiai, kad būtų įgyvendinta miestų darbo tvarkė Europoje. Europai yra daug partnerysčių. Uh, Pagal šią darbo tvarkę prisidarimas prie klimato kaitos vienas iš elementų, partnerystė energetiniam perėjimui. Kitas pavyzdys, dar noriu pasakyti, kad greitai skelbsime konkursą novatoriškiams dėl novatoriškų veiksmų, tai susijęs su prisidarimu prie klimato kaitos. Yra daug naujų poslinkių ir dar baigdama noriu paminėti du dalykus, kurie mano nuomonė yra svarbus. Reikia akcentuoti inovacijas ir miestus, taip pat e, geresnį pinigų lėšų įsisavinimą, panaudojimą. Ir kitas dalykas, tai yra akivaizdu, tačiau girdėjome daug teigiamų pavyzdžių, bet reikia tikrai daugiau dėmesio skirti komunikavimui. Žinau, jog piliečiams labai svarbu žinoti, kas vyksta vietoje naudojant es lėšas ir tai turėtų būti dar labiau akcentuojama, plačiau nušviečiama. Dėkoju Jums už šią įdomią sesiją, šį seminarą. E, toliau kalbės klimato e, veiksmų e, generalinio direktorato atstovas komisijos ponas Klausas Kondrupas. Sveiki. Ačiū Jums už kvietimą. E, Dėkuoju visiems kalbėjusiems. Tikrai buvo labai įdomu išklausyti Jūsų. Martino Nesbito e, pasisakymas priminė man e, strategiją Europą 2020 ir tikslus tris pagrindinius susijusius su tvariu vystymus ir tai yra susiję, aišku, ir su prisitaikymo prie klimato kaitos pasiekmių švelninimu. E, ir tai tarsi pratęsė e, Euro strategiją Europą 2020. E, turime strategiją. E, šią strategiją taip pat Paryžiaus tarimus ir prisidedant prie pasiekmių matome, kad pasikeitė visas vaizdas, peizažas. peizažas. 2014-2020 metais biudžetas buvo galima skirti lėšų e, iš struktūrinių fondų, tai yra susijęs su sanglaudos ir regioniais fondais, tai bus e, lėšos skiriamos būtent e, klimato veiksmams. Ir jeigu Europa nori išlikti pasaulio lyderė, mes turime dabar siekti gerų rezultatų. Ir miestų aspektas yra labai daug žadantis, kadangi uh, E, šis aspektas svarbus, tai susijęs su vietos e, veiksmais e, prisidernant prie klimato kaitos ir švelnant pasiekmes klimato kaitos ir mes turime toliau galvoti, kaip investuoti geriau į klimato veiksmus Europoje. Dar pabaigai keletas žodžių apie ES prisitaikymo strategijos. 13 metais jį buvo patvirtinta, dabar vyksta vertinimas ir šiame uh, kontekste rengsime konsultacijas su suinteresuotais subjektais. E, spalį, e, lakrytį, gruodį vyks tris mėnesius tos konsultacijos. Ir iki šių metų pabaigos, kitų metų pradžios parengsime apibendinimą ir pristatysime jums. Dėkoju, kolegos, žodis jums, jeigu turėtumėte dar kokių nors klausimų, pasiūlymų, prašom. Norėčiau galbūt išsakyti tam tikrų minčių, netiek paklausti. Norėčiau padėkoti visiems e, pasisakiusiems svečiams. Aš esu uh, iš Portugalijos, kalbame šiandieną apie klimato kaitą ir tai labai aktualu man, visiems portugalams. Ir matome, kad vyksta klimato kaita, bet dažnai į tai nes, nekreipiamas pakankamas dėmesys ir reikia labiau įtraukti savivaldybės į klimato energetikos veiksmus, nes dažnai trūksta politinės valios. E, politinės valios e, patvirtinti teisės aktus šioje srityje, kad savivaldybės įgautų daugiau galių Mes turime mm, veikti ir reikia nepamiršti atokiausių regionų. Pavyzdžiui, Funčelio miestas e, e, dažnai kenčia nuo e, tiek potvinių, tiek nuo kaitros. nuo gaisrų. Reikia e, atsižvelgti tai ir derinti, taikyti atitinkamas priemonės. Ir taip pat e, reikia užtikrinti, kad piliečiai galėtų pasinaudoti teisės aktais įstatymais, nes bet šiaip savivaldybės uh, ne pakankamai užtikrina e, teisų, nepakankamai teisės užtikrina piliečiams ir piliečiai turi turėti teisę kreiptis į teismą. Reikia atsižvelgti į piliečių poreikius. E, to nepakanka ir mes, Europos parlamentas, galėtume susisiekti su vietos valdžia savivaldybėmis ir e, reikala, raginti jas įsiklausyti piliečių mintis apie klimato kaitą. Ir taip pat, kaip sakiau, man aktualu atokiausi regionai ir tai, kas galima ten, ką galima ten padaryti. Pone Vana, ačiū pirmininkė, dėkoju svečiams už pasisakymus. Kolegija, kuri ką tik kalbėjo, e, sakė, kad ši tema labai aktuali mums ir mes kaip žalieji labai džiaugiamės, kad turime galimybę pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu. Žinau, kad laiko neturime daug, taigi trumpai. Mūsų bendras tikslas yra užtikrinti, kad sanglaudos politika geriau leistų pasiekti klimato tikslų ir tyrimas kurį pristatė ponas Nesvitas šiandieną, e, rodo, jog 20 procentų tikslas e, finansavimo klimato veiksmams nebus tikriausiai vyktas per dabartinį finansavimo laikotarpį, per, nežiūrint to, kad daug yra pozityvių ženklų ir kad e, valdymo institucijos rodo tikrai pavyzdį ir gerą valią. Bet reikia tokių dalykų kaip stebėsienos procesas, metodologija veiksminga. Žalieji turi labai konkrečių pavyzdžių apie tai, kaip integruoti klimato aspektą ir patvirtinti saistantį tikslą dėl finansavimo klimato veiksmų. Reikia taip pat integruoto e, požiūrio tarp tarptautinių planų energetikos srityje ir finansavimo. Uh, Ar jūs galvojate, kad paprasčiausias sprendimas integruojant klimato veiksmus būtų pakeisti politinius įsipareigojimus privalomais, aiškiais teisiniais reikalavimais ir tikslais. Ir jeigu taip, tai ką Jūs galvojate, ar tą būtų geriau padaryti galima uh, nacionalinių ar ES lygmenių e, taikant programos principą. Ir ar nereikėtų e, struktūrinius ir investicijų fondus e, skiriant numatyti sąrašo veiklos rūšių, kurie, kurie veiklos, kurios kenkia klimatui. Labai džiaugiuosi, kad atvyko viešne iš vienos ir norėjau paprašyti jūsų plačiau pakalbėti apie pasiūlymus, kaip galima būtų sustiprinti miestų darbo tvarkę ar pakeisti, kad būtų galima išspręsti visas jūsų minėtas problemas e, tarp tų pažangiausių miestų, tarp kurių yra e, viena, keičiantis, pavyzdžiui, žiniomis, ir tarp tų miestų, kurie neturi jokių planų e, prisiderinti prie klimato kaitos. Labai ačiū, pane Demato. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes girdėjome apie žemės paskirtį. Ir piliečiams gali atrodyti, kad mes čia prieštaravome patys savo, nes mes kalbame apie švelninimą, o kita vertus komisija pasisako už tokią politiką, pagal kurią būtų gaminami biologiniai degalai. Ir tai reiškia, kad reikėtų keisti žemės paskirtį. Tai kaip tada efektyviausia būtų galima veikti. Be to, kaip GESF ir EFSI sinergija vyks. Kaip žinote, iki šiol yra finansuojamas iškastinis kūras. Tai kaipgi bus pagal EFSI su to finansavimu? E, taip pat Amerikoje yra EPI fondas ir ten yra kalbama apie tai, kad ir pramonė turi prisidėti, kad turi būti sustiprintas ir tyrimų sektorius per tarpininkavimą. Visose sritise, visose ES šalise yra susidurime su problemomis, kad daug dirbožėme užteršia pramonė. Dėkuoju. Apane Kriom. Ačiū, pane pirmininkė. Visų pirma, turiu atsiprašyti, kad atvykau pavėlavusi. Tai galbūt klausimas, kurį užduosiu, jau buvo išsakytas. Prašau, praneškite man, jei taip iš ties yra. Neseniai mes lankėmės Azorose su delegacija ir merų grupė mus informavo, kad nėra labai logiška skirti tuos 20 procentų energetiniam efektyvumui pagal klimato kaitos programą. Juk gali būti taip, kad Ir e, siūlo izoliuoti namus zūrose, kur labai retai temperatūra nukrenta mažiau 0 laipsnių temperatūros. Tai aš norėčiau sužinoti, kaip e, gali prisidėti vietos ir regionų institucijos ir yra atsižvelgiama į tai, ką jos sako. O antra, norėčiau sužinoti, kiek yra lankstumo E, to 20 procentų, juk yra ir kitų aspektų, ne vien tik tai energetinis efektyvumas ir izoliavimas. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti. Dėkoju dabar pane Valina. Yra mūsų pranešėja, kuri rengia pranešimą apie ES miestų ir regionų vaidmenį e, rengintis COP21. Prašau, pane Valina. Labai ačiū, pirminkė, labai ačiū ekspertams. Tikrai buvo labai įdomu jūsų išklausyti. Mes e, daugybę kartų kartuojame, kad ši problema yra labai aktuali tarptautinio masto ir man atrodo, kad ES turėtų iš tikrųjų prisimti įsipareigojimus ir toliau kovoti su klimato kaita e, labai rimtų reiškinių ir mes esame piliečių atstovai ir jie kasdien e, vis e, rimtesnius reikalavimus mums kelia. Mes turime išlaikyti savo poziciją tvirtą, pirmiausiai atsižvelgdami į tai, kad jungtinės e, JAV priemė sprendimą, pirmiausia, tą padarė prezidentas Trumpas pastraukti iš susitarimo, dėja tai e, labai pakenks daug metų trukusiam darbui ir pakenks mūsų planetai. Manau, kad e, mes e, turime reikalauti, kad būtų laikomis tarptautinių įsipareigojimų nes tie, kurie tai neigia, negali mums e, turbūt daug ką pasakyti ir mes e, turime laikytis tų įsipareigojimų, būti tvirti ir taip pat turime būti išmintingi primdami sprendimus. O ir man atrodo, kad būtent dėl to rengėme šį pranešimą, jo tikslas yra e, pasižiūrėti iš naujo į tarptautinius ir Europos susitarimus, kurie e, yra susijęs su miestų regionų gyvenimu ir kurie įtvirtina jų vaidmenį kovojant su klimato kaitos pasiekmėmis. E, reikia mums valdysenos priemonės realias apibriežti, taip pat išteklius numatyti ir tam mes e, ketiname ir toliau pasikliausime labai svarbių ekspertų kaip indėlių, kaip ir šiandieną, taip pat turėsime e, įtraukti piliečius. Jų dalyvavimas labai svarbus, nes jie labai e, tvirtas nuomonės turi apie tai, kaip jie nori gyventi, kokiu nori miestų, pavyzdžiui, transportas, e, kurį naudoja kasdien, koks turėtų būti, koks oras turėtų būti ir kokią energetiką, energiją nori naudoti. Ir aš manau, kad tie sprendimai e, tvarka nuo mažiau svarbių iki e, svarbesnių, su kuriais turime kasdien, turi būti e, derinami pagal piliečių poreikius ir mes turime tokiu būdu siekti užsitikrinti pasitikėjimą didesnį piliečių, kuris yra labai nukentėjęs ir Reikia įtraukti ekspertus, vairių sričių, e, specialistus, taip pat pilietinės visuomenės atstovus, kad būtų galima pateikti konkrečius pasiūlymus. Manau, kad tai būtų geriausias būdas e, išbandyti tas priemonės, apie kurias kalba pranešimas praktiškai E, manau, kad platesnis dalyvavimas leis mums e, užtikrinti, kad ši problema būtų rimtai sprendžiama, jį bus aktualizuota ir tai e, bus susijęs su mūsų sprendimais priimamais ir aš dar norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo ir toliau tikėsiuos jūsų paramos, kad būtų galima įrašyti pranešimą tuos dalykus, kuriuos norėtumėte jūs e, matyti. Labai ačiū už klausimus. Ar esate pasirengę atsakyti, kas pradės? Prašau. Dėkoju. Labai ačiū nariams už tokius įdomius klausimus. Kartais tie klausimai tikrai yra labai sudėtingi. Aš atsakysiu lengvus klausimus, o į sudėtingus tegu atsakinėjo kolegos. Pane Rodrygės, jį klausė apie merų paktą. Ir ar galima jį pasitelkti, norint užtikrinti geresnį vietos likmens įstatymo įgyvendinimą. Deja, aš nedaug žinau apie tą tragediją Portugalijoje. Tiesiog galiu išreikšti užuojautą. Esu tikrai šokiruotas. Kalbant apie merų paktą, tai jis leidžia labiausiai įsipareigojusiems miestams sustiprinti savo veiksmus ir glaudžiau bendradarbiauti. Yra ir kitų mechanizmų, pavyzdžiui, iš ankstinės sąlygos pagal sanglaudos politikos finansavimą kurios padeda užtikrinti, kad tinkamai būtų įgyvendinami teisės aktai, bet e, jie labiau yra skirti nacionaliniam lygmeniu, o ne vietiniam. Tai nežinau, ar padeda atsakymas. Pane Vana, jūs kalbėjote apie tai, kad trūksta bendros aiškios struktūros, trūksta sėkimo metodologijos. Jūs e, klausėte, ar nereikėtų 20 e, procentų įsipareigojimo pakeisti privalomu įsipareigojimu. Na, mes čia kalbame apie visą ES biudžetą ir tikrai sudėtinga yra tai įrašyti prie kiekvienos teisinės priemonės, prie kiekvieno fondo, nes na, tada reikėtų labai daug diskutuoti. Komisija, aišku, diskutuoja savo viduje, kiti teisėkuros lydėjai irgi diskutuoja apie tai, ko tikisi iš to fondo, kokių įnašų reikia, kaip tai gali prisidėti prie kovos su klimato kaita, prie prisitaikymo, kaip tos dalis biudžetų gali prisidėti. Aš pats manau, kad toks griežtas reikalavimas kiekvienai programai tiesiog numatytų per didelį administracinę naštą. Nors pati mintis yra patraukli. Labai svarbu, kad tos investicijos iš ties vyktų. Dėl neįgiamo sąrašo, o tokių investicijų į sritis, kurios yra daug emisijų išmetama, tai, na, kalbant apie tam tikrą infrastruktūrą, E, geležinkelių ir panašiai, tai labai prisidėjo prie kovos su klimato kaita, todėl aš e, Manau, kad yra ir naudingų investicijų, bet aišku, galima būtų nurodyti ir tam tikrą neigiamą sąrašą. Pane Damato, jūs kalbėjote apie EFSI ir apie tai, kad reikia daugiau lankstumo. Dėl superfondų ir jų naudojimo JAV. Tai yra panašu kaip ETS prekyba leidimais. Tas procesas yra panašus, nors politiniai įsipareigojimai ir kaina gal yra per maža, kad mes gautume tokį finansavimą, kokio tikimės. Tačiau neteisėkros leidėjai tikrai turėtų atsargiai vertinti tuos projektus, kurie galėtų būti finansuojami. Pavyzdžiui, emisijų mažinimas iš įvairių jėgainių Tai man atrodo, tai buvo tokie paprasčiausi klausimai, o sudėtingus paliksiu kolegoms. Apanelina kalbėjo apie įsipareigojimą kovoti su klimato kaita. Tam tikrų JAV miestų ir regionų situacija rodo, kad jie vis tiek kovoja su klimato kaita, nepaisant Trumpo pozicijos ir tai labai padrasina. Švelninimas ir prisitaikymas miestų ir regionų lygmenį labai sustiprina tarptautinės pastangas, nes tai reiškia, kad niekas taiga nepasikeis, kai pasikeis administracija. Pavyzdžiui, mano šalyje, Junktinėje karalystėje, dabartinė administracija netiek daug dėmesio skiria prisitaikymui ir švelninimui kaip ankstesnė valdžia. Tačiau Škotijoje, Velse yra vietos lygmuo, kuris ir toliau e, labai prisideda prie šių veiksmų. Dėkuoju. Okay. Sorry, čia. Norėjau papildyti pirmtaką ir pamastyti šiek tiek taip. Merų sustarimas nėra privalomas, tai yra savanoriškas paktas pasirašytas žmonių, kurie nori imtis vadovaujančio vaidmens ir jo negalima priversti įgyvendinti. Problemos turbūt susijusios su vietos sudėtingais reglamentais ir teisės aktais. Miestų teisės aktai, teisės aktų yra labai daug nereikalingų, jie yra papildomi neperžiūrint senesnių, todėl susikuria situacija, kuri nėra labai skaidri ir sudėtinga gyvendinti, o piliečiams taip pat sunku tuomet reikalauti teisingumo. Jeigu kalbėsime apie vertikalų integravimą, tai neturėtume sustoti tarp e, nacionalinių, regioninių ir vietos lygmenų, bet nuo vietos prie, iki piliečių pereiti. Čia svarbus atskaitomybė, taip pat, kad visa sistema veiktų. Kaip e, susijęti tuos pirmaujančius su tais, kurie atsilieka. Aš manau, kad čia svarbios trys rytis. Pirmiausia, reikia pademonstruoti naudą, nes daugelis veiksmų rodo tokią naudą ir ilgalaikę naudą, kai imamas pristaikymo veiksmų. Taigi tokie pavyzdžiai svarbiausia. Antra, kas priverčia imtis veiksmų. Tai yra stiknės nelaimės. Kai kas nors neveikia, kas nors atsitinka, galime, aišku, įmamas veiksmų, bet gana per vėlai. Na ir galiausiai piliečių bailsas taip pat gali mobilizuoti vietos valdžią. Jie, jie nesimama tinkamų veiksmų klimato kaitos rytėje. Kas dar norėtų pratesti, prašom. Ačiū. Pratesiu kolegų mintis. Atsakydama poniai Rodrygės, taip, merų susitarimas yra tik tai savanoriškas susitarimas. Tačiau, kai merai įsipareigoja kažką daryti, tai pirmiausia, jie įsipareigoja įvertinti e, pažeidžiamumą ir pavojų ir tai bus pagrindas pristaikymo strategijoms. Pirmiausia, reikia nustatyti Mm, kokia yra situacija, ko, kokia klimato kaitos įtaka padarys didžiausią e, įtaką gyvenimo kokybė ir ką pirmiausia reikia imtis daryti. Tai galėtų būti vienas iš kanalų verčiant indės veiksmų. Reaguojant į klausimą dėl tos skirtumų tarp pirmaujančių ir atsiliekančių. Na, manau, kad keitimasis žiniomis per įvairias programas ir iniciatyvas, kaip pavyzdžiui, miestų dvinių programos, susijęjant labiau pažengusius ir atsiliekančius miestus, kad būtų galima keistis patirtimi, tai būtų sėkminga strategija. Atsakysiu poniai Valinai, taip pat dėl prietinės visuomenės vaidmens. Taip, tai turi didžiulį poveikį pristaikymo srityje. Pripažįstama, kad piliečių vietos žinios gali papildyti ar netgi pakeisti tos trūkstamas žinias dėl klimato poveikio. Ir bendras žinių kūrimas, e, kai dalyvauja piliečiai, mokslininkai ir kiti, yra svarbiausias, galingiausias ginklas rengiant e, sėkmingus pristaikymo projektus. Na ir viena iš atviros Europos dienos tema tai yra miestų prisitaikymo konferencija vykstant kiekvieną pas pavasarį. Tai yra trys temos - inovacijos, bendras kūrimas ir prisitaikymas. Tai yra atviros visuomenės dienų tema. Pone Bresnik, jums taip pat buvo klausimas. Man liko patys sunkiausi klausimai, atrodo. Manau, kad buvo klausimų apie tai, kaip išvengti neigiamo poveikio per programas ir e, sanglaudos lėšų panaudojimą. Manau, kad daug ką galima padaryti programavimo laikotarpiu. Aišku, bendradarbiavimo programos yra lengvesnės, nes ne, na, jos, ten nėra didelių pinigų. Ir mes nestatome kelių, nefinansuojame didelės infrastruktūros e, kūrimo. E, kad išvengtume neigiamą poveikio mūsų programuose, tai yra gana lengva, nes ir mums sakyti, kad mes nefinansuojame biokūro pro projektų. Ir šio programavimo laikotarpio pavyksta tai padaryti geriau, ką matėme per ankstesnį laikotarpį ir dabar. Dalyvavimo procesas gali būti pagerintas programavimo laikotarpiu. Daugiau suinteresuotų šalių galima paklausti, kokie yra jų poreikiai, kokia yra jų nuomonė apie iššūkius. E, galima suteikti daugiau balso miestams Aišku, statistika skiriasi skirtingose valstybėse narėse dėl kaip įgalinamas dalyvavimas programavime. Partnerystės principas rašytas reglamente, kai kuriamos programos yra geras žingsnis, kad programos būtų atviros plačesniam dalyvių skaičiui. Aš taip pat manau, kad žvelgiant į geografinius skirtumus ir žvelgiant į pavyzdžius šiandien pademonstruotus, tai pirmaujantieji paprastai yra didesni miestai turtingesnėse šalise, bet kad būtų didesnis poveikis klimato kaitos darbui, reikia įtraukti regionus, kurie nėra taip gerai išsivystę ir programos turi būti lengvesnės, turi būti lengviau galima prisijungti prie jų toms tikslinėms grupėms. Na visų pirma, jie nėra programų lyderiai dažniausiai. Aš kaip e, dalyvaujant šiuose projektuose jau trečioje programoje matau, kad tie miestai ir regionai, kurie anksčiau e, gaudavo kažkokią tai informaciją, žinias, dabar jau gali imtis ir vadovaujančio vaidmens. Ir tai leidžia pasiekti geresnių rezultatų. Bet administracinė našta vykdant e, programas ir projektus turi būti mažesnė, nes viešos institucijos, viešieji partneriai tikrai net, dažnai neturi gebėjimų vieni vykdyti europinį projektą, nes reikalavimų jiems keliama labai daug. Ačiū. Labai ačiū. Ar norėsite taip pat e, sureaguoti, pana Miladinovą? Du trumpi komentarai. Buvo paminėti labiausiai nutolę regionai. Noriu pasakyti, kad aišku, kad jie yra svarbus ir komisija rengia komunikatą šių metų pabaigai ir šie klausimai ten bus atskirai aptarti. Taip pat ir klimato klausimas yra labai svarbus labiausiai nutolusiams regionams taip pat. Ir dar trumpas patikslinimas. 20 procentų tikslas, sakant, poniai Krell, dėl azorų. 20 procentų metų tikslas klimato integravimą į daugiametę finansinę programą. Ir yra privalomas ženklinimas mažai CO2 išmetančios ekonomikos. Taip pat privalomas ženklinimas RDF programams. Aš nežinau, kokios yra vietos sąlygos pagal šias programas, bet yra įvairių sprendimų kalba ne tik apie energijos taupimą, bet ir apie atsinaujančius šaltinius, mokslinius tyrimus, inovacijas ir alternatyvius sprendimus, priklausomai nuo vietos sąlygų. Bet norėjau paminėti taip pat, kad pastatų izoliavimas taip pat gali būti priemonė kovoti su karščiu, karščia bangomis. Ir tokios priemonės tinkamos ne tik šalto klimato e, šalimis. Labai trumpa pastaba. Yra daug priežasčių sustiprinti mūsų siekius, žvelgiant į daugiametę finansinę programą po 20 metų. Taip pat reikia paspartinti klimato veiksmų įgyvendinimą su programuotų 14-20 metams. Ačiū. Ačiū. Tai visuomet mūsų komiteto pastaba, tai reiškia nepamiršti dabartinio laikotarpio. Dėkuoju visiems svečiams už įdomius pasisakymus ir diskusiją. Toliau dirbsime pagal darbo atvarkę. Viešasis viešoji posėdžio dalis baigiama, o toliau vyks koordinatorių posėdis, o visus, kurie nedalyvavo koordinatorių posėdėje, išeiti iš salės.